Ja, liebe Kollegen, doch. Mėly kolegos, sveiki atvykę, tie, kas atvykote į posėdį laiku. Manau, kad neturėtų kentėti tie, kurie atėjo laiku ir laukti vėluojančių, tad pradėkime. Pirmiausia, penktasis darbos apie klausimas didesnė intelektinės nuosavybės teisų apsauga vidaus rinkoje. Nuomonės referentas yra kolega Paul Ruibich. Taigi pirmiausia ir kviečiu jį pasisakyti, pristatyti nuomonę, o paskui bus teikta proga pasisakyti kolegoms. Taigi, ponas Ruibich. Ačiū, ponė pirmininkė Roja. Ponės ir ponai, intelektinė nuosavybė daugam yra sritis, kuri dar sunkiai suprantama, bet kita vertus būtent nuosavybė yra labai svarbi kiekvienos ekonomikos vertybė ir sveikam ekonomikos vystimui ir plėtrai be abejo svarbi ir intelektinė nuosavybė. Intelektinės nuosavybės apsauga vystėsi gana gerai, visur pasaulyje galioja intelektinės nusavybės teisės, taip pat ir buvusiose komunizmo šalyse, kur intelektiniai nusavybei nebuvo teikiamas didelis prioritetas, e, pagaliau yra pripažįstama, kaip svarbu yra um, apsaugoti idėjas, e, kūrybingumą ir skatinti intelektinės, teisės, e, intelektinės nusavybės teisę apsaugą. ES be abejo sudėtinga suformuoti vieningą ekonominę erdvę visose 27 valstybėse narėse. Ta erdvė turėtų būti be sienų, e, be geografinių ir politinių Europos sienų. Na ir vidaus rinkos koncepcija be abejo ypač svarbi taip pat ir intelektinės nuosavybės sričiai, kadangi intelektinė nuosavybė ir čia srityje suteikiamos licencijos yra būtent priemonė pramonėje panaudoti intelektinės nusavybės objektus. Be abejo, tai sukuria nemažą vertę, e, ypatingai prekių ženklų srityje. Intelektinė Intelektiniai nusavybei labai svarbu, kaip yra skirstamos tos licenzijos, remiantis kokiais kriterijais ir tai yra e, sudėtingas klausimas ne tik nagrinėjimas Europoje, bet ir pasaulyje. Mes e, stengiamės, kad intelektinės nusavybės teisių gynim, gynimas stiprėtų. Ir čia svarbu ne tik įtraukti didžiulius koncernus, kurie per metų metus yra e, sukūrę intelektinės nusavybės objektų už milijardus. E, taip pat reikia apsisaugoti nuo e, kopijavimo, klastočių. Ir be abejo, taip pat paminėtinos ir mažos ir vidutinės įmonės, individualiosios įmonės ar tiesiog paskiri kuriejai, išradėjai, kuriems reikalinga intelektinės nusavybės teisių apsauga ilgalaikėje perspektyvoje. Tad e, mano pirmasis punktas ragina, e, kad būtų prieinamos esmas tu išduodamos intelektinės nusavybės teisių licencijos. Reikėtų užtikrinti, kad tai galiotų visai vidaus rinkai, kad licencijos būtų išduodamos visai vidaus rinkai Ir be abejo, čia taip pat reikėtų galvoti ypatingai ir apie kalbas. Reikėtų apsvarstyti tą mintį, ar negalima būtų e, licencijų suteikti tam tikrai kalbiniai erdvėjai, pavyzdžiui, e, prancūzakalbėje erdvėje ar e, ispaniškai, vokiškai, tuomet galima būtų peržengti valstybių sienas ir suteikti licencijas būtent pagal kalbų vartojimo modelį. Toks e, licencijos suteikimas tam tikrą kalbą e, reikštų tam tikrus pranašumus ir pasaulinėje rinkoje. Ir taip pat sustiprintų pačią Europą, kadangi įgyvendinamumas tokių licencijų būtų geriau užtikrintas. Trečiame punkte kalbama apie sąveiką ir technologinį neutralumą. Manyčiau, kad intelektinės nuosavybės teisės turėtų leisti e, kalbėti apie įvairius formatus ir juos konvertuoti iš vieno formato į kitą, kad rinkos viena nuo kitos neatsiskirtų, kad būtų um, užtikrinamas technologinis neutralumas, o tai ypatingai kalbu, svarbant apie IKT. Į IRT e, manyčiau, kad reiktų užtikrinti, kad šis rytis veiktų veiksmingai. Ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms ketvirtas e, punktas svarbus. E, čia kalbam apie tai, kad turėtų būti taikomas esmas tu vieno langelio principas kad Europos Sąjungoje būtų tas vienas langelis, kuriame būtų galima gauti informaciją apie 27 valstybės nares, apie intelektinės nusavybės teisų apsaugą. Ir būtų stengiamasi, pavyzdžiui, kad kalbos, kuriomis kalbama Europos Sąjungoje, taip pat, kad jas būtų taip pat atsižvelgiama ir už Europos Sąjungos ribų. Penktame punkte e, kalbu apie veiksmingas sankcijas, kurios atgrasytų, pavyzdžiui, nuo autorių teisių pažeidimų. Taip pat e, tokiu būdu išvengtumėme įvairių nuostolių, kurių neretai patiriama. Ir manyčiau, ateityje šią sritį reikėtų stiprinti, o šeštame punkte numatyta, kad reikėtų taikyti sankcijas, kurios numatytos pagal konkurencijos ir prekybos teisę. Žinome, kad e, konkurencijos teisė ES yra e, numatytos nemažos sankcijos, e, ir, kurias e, skiria komisija kaip vykdomasis organas. Ir aš manyčiau, kad kaip tik čia ir reikėtų imtis griežtesnių veiksmų, kad, kad galėtume užkirsti kelią prekių, prekių ženklų kopijavimui ir, e, e, ir piratavimui. Europos komisijai ir taip pat ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui būtų svarbu tai, kad e, poveikio vertinime būtų atsižvelgiama ir į mažas ir vidutinės įmonės. nes dažnai yra paremamos e, didelės įmonės, didžiuliai e, koncernai, kurie patiria didelius nuostolius, o mažas ir vidutinės įmonės susiduria su daugiau problemų. Tad poveikio vertinimuose, kaip ir pavyzdžiui smulkaus um, verslo akte buvo padaryta, reikėtų atsižvelgti į mažas ir vidutinės įmonės ir jų problemas intelektinių teisų nusavybės srityje, intelektinės nusavybės teisų srityje. Ir aštuntasis punktas, čia minimas Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centras, e, standartinės procedūros turėtų būti taikomos, e, siekiant sudaryti sąlygas patikimų ir palyginamų duomenų gavimui. Labai svarbu turėti akivaizdžius objektyvius duomenis ir taip pat juos skleisti visuomeniai. Tokiu būdu sukursime daugiau skaidrumo, o tai bus ir atgrasomoji priemonė to pačiu ir leis išnaudoti teigiamą ES vidaus rinkos plėtros aspektą. Ačiū. Dėkojame nuomonės referentui. Klausiu, ar šešėlinis, šešėliniai pranešėjai norėtų pasisakyti?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 Sí, gracias. Es que me parecía que estaba pidiendo la intervención de los ponentes en la sombra y nos. Ačiū pirmininkė. Maniau, kad prašote pasakyti šešėlį, nes pranešėjus aš tokia nesu. Kaip ten bebūtų, noriu padėkoti ponui Rubikui už įdomų pranešimą. Ir įdomu, kad jis pamini e, visus svarbiausius dalykus, į kuriuos mes ir turėtume kreipti dėmesį. Uh, šiame komitete. Aš e, ypatingai akcentuočiau šeštąjį punktą, kur e, kalbama apie galimybę taikyti sankcijas pagal komercinę teisę. Taip pat e, akcentuočiau pagrindinę teisę į informaciją. Čia mums dar reikia surasti sprendimą, ne viena vyriausybė to dar nėra padariusi. Ir žinoma, mums e, reikia surasti e, tam tikrą pusiausvyrą tarp autorių teisių ir žmonių e, teisės pasinaudoti informaciją. Tai tiek aš ir norėjau pasakyti. Apskritai, aš manau, kad pranešimas eina labai racionalia kryptimi. Ačiū, ponė Kučiai. Ar bus daugiau norinčių pasisakyti? Pone Zilvana Kochmerin, prašom. Dėkoju, aš galiu kalbėti trumpai, kadangi manau, kad pono Rybigo nuomonė tikrai yra labai puikia ir tie aspektai, kurie yra vardyjami, tikrai bus svarbus ir ateityje. Čia taip padaromi konkretūs pasiūlymai, kokios sankcijos turėtų būti taikomos. Be abejo, reikės dar apie tai diskutuoti, bet visgi um, pasiūlymas yra ir vėliau per kadenciją tikrai galėsime dar nekartą prie to sugrįžti. Taigi ačiū už puikiai parengtą nuomonę, kuriai galime pritarti. Ačiū. Ačiū. Dar yra norinčių pasisakyti, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. E, žaliųjų frakcijos vardu tik keletą žodžių noriu pasakyti. E, jeigu galvojame apie patentų e, teisų pažeidinėjimus, tarkime, sveikatos srityje, tai negalime jų traktuoti taip pat, kaip tarsime nelegalų duomenų persisintimą. Man regis, kad čia reikia atidžiau pažvelgti į sąnaudų, į kaštų e, problemą, į tai, kiek tokie pažeidimai kainuoja. Ir taip pat reikia galvoti apie tokias, e, e, apie tai, kiek kainuoja žmonėms savo asmenės teisės įgyvendinti. Dėkoju ir dabar suteikiu žodį komisijai, ponai Štarkas. Yes. Thank you very much for, for your opinion, for your interest of this year. E, dėkoju už jūsų e, nuomonę. E, dėkoju už tai, kad domitės problemomis susijomis su prekių klastojimu, piratavimu ir kova su jais. Jūs žinote, kad pereitais metais komisija priemė savo komunikatą šią temą ir e, įvedė visą virtinį neteisėkūrinių priemonių. E, yra, žinoma, ir teisėkūrinių e, priemonių, na, o dabar tos ne, teisėkūrinės premijos tiesiog prisideda prie to, kas egzistuoja teisės rytyje. Žinome, kad yra prekių klastojimų piratavimo stebėsimas centras, ir e, mes esame to centro dalimi. Taigi, centras pradėjo e, tyrinėti, studijuoti turimus, turimą informaciją, kaupti žinę apie piratavimą vidaus rinkoje ir e, e, išanalizavę ją mes pateiksime jums e, ataskaitą. Dar vienas dalykas yra, kad stengiamės e, skatinti bendradarbiavimą tarp atskirų valstybių narių ir įvairių pramonės šakų. Taigi dėkoju už nuomonę ir už galimybę pasakyti. Ačiū, vadinasi, išnagrinėjome šį darbo atvarkės klausimą, tai kad kreipsiu dėmesį į tai, kad vasaro 25 diena yra galutinis terminas pateikti pakeitimus. Ir jeigu mm, viskas vyks tvarkingai, tai kovo 17 dieną balsuosime dėl šios nuomonės projekto. Dabar šeštas darbo tvarkės klausimas - pranešimas apie tyrimų ir inovacijų sinergiją ir joms skirtų lėšų įgyvendinimą pagal atitinkamą reglamentą dėl Europos regionės plėtros fondo ir 7 bendrosios programos tyrimams ir taikomai veiklai miestuose ir regionuose ir taip toliau. Tikrai ilgas pavadinimas. E, tiesiog pranešėjo, kol kas nėra salėje, dėl to stengiausi jį visą perskaityti, galvau per tą laiką gal ateis bet jo vis dar nėra, o kitiems kolegoms žodį suteikti, ko gero, nėra prasmės. Tad galbūt padarykime kelių minučių pertrauką. Toli nepabėgite, nes tuo dirbsime toliau. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, es geht weiter. Mėly kolegos, tęsame darbą. Su džiaugsmu sveikiname su kolega Jorgo Hatsimarkakis. Jau gal nebe, nebeskaitysiu iš naujo šešto darbo tvarkės klausimo pavadinimo, nebekartosime to paties. Taigi, pranešimas dėl tyrimų ir inovacijų sinergijos Na ir netrukus jis jau turbūt galės pradėti, o po jo pasisakys kolegos. Taigi, kolega Hatsimarkakis, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, apgailestauju, bet jūs pats esate prieš klonavimą, todėl negalėjau atsiųsti šiandien savo klono į posėdį. Ir pasisakysiu šiandieną apie paradigmų pokyčius. ir apie regionės ir sanglaudos politikos e, sąveiką. Iš tiesų susidurime su paradigmų kaita per praėjusius paramos skirimo laikotarpius 25 procentai į sanglaudos ir regioninės plėtros fondus skirtų lėšų buvo pervesta ir buvo pasiekta nemažai pažangos, gerų rezultatų. Kolega Panisteroj ir taip pat aš dėl to pasvarstėme, ar nebūtų protinga dar stipriau, ryštingiau judėti šią kryptimį. Parlamentas, kaip žinote, iš tiesų e, remia visas komisijos taikomas priemonės, kurios skirtos kovai su klimato kaita. Ir tai tikrai sveikintina mintis. Tačiau jeigu tai daroma, visgi reikėtų taikyti visas komisijos turimas priemonės. O tos priemonės, kuriomis galima pasiekti kiek įmanoma daugiau, yra tos, e, kurioms skiriama daugiausiai lėšų. Tai yra sanglaudos um, fondai ir plėtros fondai. Tos žemės ūkio politikos um, sritis, kuriuoms skiriama vis daugiau dėmesio, nes mes dabar e, stengiamės paskatinti kaimo regionus, persiorientuojančius į žemės ūkio į kitas sritis. Na ir apie ką konkrečiai kalbame? Apie CIP, pavyzdžiui, tai yra konkurencingumo ir inovacijų programa arba FP7, septintoji bendroji mokslinių tyrimų programa, virš 50 milijardų eurų jai skiriama, tai yra pasaulyje e, didžiausia moks, stambiausia mokslinių tyrimų programa ir kiekvienas, kuris dalyvauja toje programoje, turi pildyti skirtingas formas kol kas. Nėra derinama visa tai su regioninė ir struktūrinė politika. O tie Europos regionai arba valstybės narės, kurios e, pakankamai išvalgios, e, gali pasinaudoti sinergetiniais efektais, o kitos e, šiek tiek nukenčia to nedarydamos. Ką mes galime padaryti, tai numatyti vienodus paramos kriterijus, viena vertus moksliniam moksliniams tyrimams ir kita vertus regioninėms ir sanglaudos programoms, o taip pat ir formuluojant politikos tikslus, e, remtinos politikos tikslus, reikėtų stipriau akcentuoti mokslinius tyrimus ir plėtrą, juk galėsime pasaulyje konkuruoti tik tada, jeigu žengsime būtent šiuo keliu. Todėl turime atitinkamai orientuoti ir mūsų taikomas priemonė, priemonės. Labai gerai, kad kai kur yra kuriami vadinamieji klasteriai e, mokslinių tyrimų ir inovacijų. Tai būna, e, pavyzdžiui, nanotehnologijų klasteriai. Mano e, gimtasis regionas Zarlandas yra vienas iš pirmaujančių šioje srityje, taip pat kitose mokslinių tyrimų srityje, srityse kuriami klasteriai. Ir tokiu būdu yra užimamas lyderiaujantis vaidmuo taip pat veiksmingai pasinaudojant skiriamomis lėšomis. Be abejo, sieksime taip pat vieną kryptimį orientuoti taip pat ir visą e, biurokratijos mechanizmą. Ir galbūt paminėsiu kai ką, e, apie ką dar nebuvo e, taip daug kalbėta, tai yra aštuntoji bendroji programa ir faktas, kad reikės vis daugiau žmogiškų išteklių, kurie galėtų administruoti šią programą, šios programos priemonės. Aišku, mes visą laiką kalbame apie tai, kad biurokratiją reikėtų mažinti, bet tą galima daryti tik iki tam tikro laipsnio. Visgi reikia žmonių dirbančių su tą programą ir ją administruojančių. Nenoriu pernelyg plėstis į detalės, bet manyčiau, kad ES turi pati imtis ryštingai veiksmų, e, skirdama uh, tuos e, administruojančius darbuotojus, kad e, būtų, pavyzdžiui, skiriama ir daugiau mokymų e, paramos prašytojams, taip pat kaip pildyti formulerus ir tokiu būdu gerinti programos priemonių taikymo sąlygas. Komitete mes kalbame, pavyzdžiui, apie veiksmingumo skatinimą, efektyvumo didinimą, didinimą pavyzdžiui, transporto srityje. Bet e, lygiai taip pat galime e, kalbėti ir apie tokį stiprinimą mokslinio tyrimo srityje ir sanglaudos srityje. Užsiminkime, pavyzdžiui, apie plačią juostį ryšį. Arba kad ir apie transportą praeitįje esame konstatavę, kad um, atitinkamo judumo negalime užtikrinti be atitinkamų lėšų ir atitinkamų idėjų sąveikos. Todėl norėčiau taip pat padėkoti ir kolegai, kuris e, dalyvauja tiek mūsų komitete, tiek regioninių reikalų e, komitete, už tai, kad jis labai daug dėmesio skiria šiai temai ir dėkoju visiems uždėmesi. Ačiū, klausiu, ar bus norinčių pasisakyti, kolega Vinklė. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau pastebėti, kad iš esmės galiu pritarti kolegai Atsimarkakis, jo pasisakymui ir tik dar kartą pabrėšiu tai, ką jis sakė, kad regionams, taip pat mums patiems labai svarbu, kad sanglaudos ir regioninės politikos parama susijusi su inovacijomis yra didinama. Dažnai tai yra europinio pobūdžio problema regionuose, kad e, nejuntamas grįžtamasis ryšys. Na, o dabar mes stengsime tą sąveiką, sąveiką pagerinti ir tikrai nemažai suinteresuotųjų asmenų, e, kurie dirba ties e, įvairiausiamis priemonėmis ir, pro, priemonėmis ir programomis, neretai nežino, kokie dalykai galėtų būti tarpusavyje siejami. Ir dėl to reikėtų iš tiesų tų mokymų ir taip pat geresnių, vienodesnių kriterijų e, atskirose paramos programuose. Tad reikėtų siekti užtikrinti to suderinimo kad kiek įmanoma daugiau lėšų veiksmingai būtų panaudojama mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. Taip pat džiaugiuosi, kad iš struktūrinių fondų daugiau lėšų bus skiriama moksliniams tyrimams ir plėtrai. Todėl galiu tik pritarti tam, kas buvo pasakyta ir kas parašyta pasiūlymu, įrašyta pasiūlymuose. Ačiū, kolega Biutikaufa. Ačiū, ponė pirmininkė. Pati pagrindinė mintis šios nuomonės man priimtina, bet galbūt atkreipčiau dėmesį į trejetą dalykų. Galima būtų atsižvelgti į mano tokius pasiūlymus, galbūt pirmiausia dėl pirmo punkto. Nesu įsitikinęs tikrai dėl to. Aišku, be abejo remiu ir regionus, ir vietinę ekonomiką, ir jos skatinimą ir taip toliau, bet nežinau, ar veiksmingiausiai būtent e, inovacijų klausimas gali būti sprendžiamas regioniniu lygmeniu, galbūt nebūtinai. Gal reikėtų formuluoti kiek lankščiau. Kita pastaba, manau, būtų geriau, jeigu čia beje kolega Hatsimarkakis į tai atkreipė dėmesį, jeigu, atkreip, jeigu atsižvelgtumėm į tą inovacijų judėjimo kryptį ir akivaizdžiai užsimintumėm apie tausų vystimasi, tausę ekonomikos plėtrą ir galbūt reikėtų įvardyti būtent tas inovacijas, kurios bus svarbios artimiausiai ekonominiai um, plėtrai ar revoliucijai. Gal reikėtų tiesiog papildyti. Bet pagrindinė mintis, manyčiau, nuomonės yra tikrai gera ir galiu ją pritarti. Ponek. Norėčiau pasakyti, kad aš labai pritariu kolegos Hatsimarkakio puikiam pranešimui, tačiau yra problemų. Mums reikia gero pranešimo, reikia gero teksto iš regionų komiteto taip pat, nes jeigu pažiūrėsime į e, realią situaciją, tai mat, pamatysime, kad yra problemų e, nėra papildomų pinigų inovacijų sričiai daugelie regionų. ir galimybės pritaikyti daugą yra labai menkos daugelie regionų, o dėl įvairių fondų tai dar yra ir informacijos problemos. Finansavimo galimybės yra didelės problemos smulkioms vidutinėms įmonėms, mažesnėms bendrovėms e, ar mažesnėms įstaigoms ar universitetams sunku dalyvauti programuose dėl, ne dėl finansavimo, tai yra labai geras dalykas, bet dėl pinigų srautų. Ir e, prašo, kad pirmiausia mažesniai partneriai įneštų savo lėšas, taigi savo dalį lėšų, taigi čia yra problema. Uh, Aš nežinau, kaip dėl reikalavimo visišk, visur taikyti bendrą finansavimą. Nežinau, ar vieną eurą pridėjus prie vieno euro, ką, ką mes gausime, galbūt galime aptarti tą plačiau, bet taip pat yra ir daug biurokratinių kliūčių, tai milžiniška problema. E, Kai kas sako, kad yra regionuose žmonių, kurie gerai išmano šios klausimus ir galima būtų gauti iš, pagalba, iš jų pagalbą, tai yra gerai, nes ne visi sugeba iš karto suprasti, kokios yra detalės, norint dalyvauti, kaip reikia dalyvauti projektuose. Taip pat reikia e, prašyti regionų, kad jie renktų savo strategijas. Tai yra gera. Iš savo pozicijų, iš to, ką mačiau, nes esu buvusi prieš keletą metų koordinatorė regionų klausimais. Ir e, siekimas, kad regionai rengtų savo strategijas, kreiptųsi e, dėl, pateiktų paraškas dėl projektų, yra geras dalykas, nes mes galime galvoti apie tai, kad Turime siekti sumažinti biurokratinę naštą, ypač galvodami apie dabartinę finansų ekonominę aplinkosaugos krizę. Ir tie dalykai taip pat reikalauja bendradarbiavimo strategijos. Mano nuomonė, tokie pranešimai yra nepaprastai svarbus. Herzlichen Dank, Herr Kollege Matsaras. Ačiū, kolega Matsaros. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Haci Markakis úrnak ezt a jelentést. Dėkoju, pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti ponui Hatsimarkakis už pranešimą. Jis yra labai savalaikis, kaip tik e, vykdoma artėja septintosios pagrindų programos e, vidutinės trukmės peržiūra. Žinoma, programos visą laiką tobulinamos, bet e, tinkamo, patenkinamojo lygmens mes taip ir nepasiekėme. Dabar žinoma, po peržiūros išvadų turėsime atsižvelgti į jas ir panaudoti rengiant aštuntąją programą. Jokios abejonės turime mažinti biurokratizmą ir viską padaryti, kad e, iš inovacijų veiklos daugiau naudos galėtų gauti vidutinės ir smulkios įmonės, kad daugiau realios paramos būtų inovacijoms, nes daug yra apie tai kalbama, o rezultatai netokie, kokių trokštame. Problema čia ne tiek susijusi su pačiais mokslo tyrimais, kiek su tų tyrimų rezultatų praktiniu panaudojimu. Dėl to ateityje tikrai susidursime su problemomis. Todėl e, siūlomas e, požiūris e, yra teisingas ir reikėtų daugiau susitelkti ties smulkiais konkrečiais projektais. Dėkui. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Nežinau, kuris iš jūsų kalbėsite, nes matau ne vieną atvykusi komisijos atstovą. Prašom, žodis jums. Uh, hello. Sorry. Uh, yes, I'm Valeria Shinaki from the European Commission. Dėkoju, aš esu komisijos atstovė. Džiaugiamės matydami šią nuomonę, taip pat ir pranešimo projektą, kuris yra pateiktas. Uh, jis tikrai visapimantis, mums mm, tinka toksai holistinis požiūris Norėčiau e, paminėti tris e, darbos rytis, e, apie kurias galime kalbėti, kalbėdami apie sinergiją. Žinoma, yra ir daugiau tokių sričių ir galima būtų dar labiau plėstis. Šiuo metu yra tam tikros bendros priemonės, kurias mes stengiamės išvystyti Europos komisijoje. Europos komisijos klasterių E, tam tikra darbo grupė, taip pat e, e, tam tikros priemonės, kurios iš, padeda išmatuoti inovacijų politiką regioninių lygmenių. Skirtingos komisijos tarnybos skatina bendradarbiavimą tarp atskirų regionų inovacijų politikos rytyje. E, yra ir daug daugiau visokiausių priemonių, aš nenoriu visų jų čia vardinti. E, e, regionų ir pramonės įmonių generaliniai direktoratai rengia bendrą komunikatą, kurio pagrindiniai tikslai būtų struktūrinių fondų e, pagrindinės veiklos linijas e, apjungti, atspindėti jį inovacijų plane, e, įvertinti naujas sinergijos galimybės ir skatinti regionų inovacinę veiklą. Tai yra vienas iš mūsų tikslų ir, kaip matote, jie visiškai sutinka su tuo, kas sakoma pranešime ir nuomonėje. Taip pat e, kovo pabaigoje laukiame strateginių ataskaitų apie struktūrinių fondų įgyvendinimą, kai kalbame apie naujasias gairias 7 e, ir 14 metams. E, kiekviena valstybė narė pateiks savo ataskaitas dėl tų strateginių gairių įgyvendinimo Ir ši ataskaita pasirodys netrukus ir suteiks taip pat galimybę e, geriau suvokti ir e, pamatyti, e, koks galimas poveikis turėtų būti apie patį poveikį dar galbūt per anksti kalbėti. Ačiū. Klausiu kolegos Atsimarkakio, ar jis norėtų dar papildomai pasisakyti. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū e, komisijai už informaciją apie tai, kas mūsų laukia ateityje, kokie darbai bus vykdomi, bet visgi svarbiausia yra sinergetiniai efektai. Apie tai jau buvo kalbėta ir tas svarbu būtent dabar, kai yra rengiama aštuntoji bendroji e, programa ir kuomet savo pareigas pradeda eiti naujas už tai atsakingas komisijos narys, būtent dabar svarbu yra numatyti naujas kryptis, tad dėkoju kolegai Vinklę, kuris labai stipriai akcentavo strategijos kūrimą. Jeigu mes koncentruojamės ties um, mokslinių tyrimų programomis, žinau, kad pavyzdžiui, kolegos Vinklė regione yra ypatingai formuojama puslaidininkių pramonė. Tai turime išnaudoti tas, e, tos visus išteklius ir įvairias įmanomas priemonėmis. Saksonijos regionas būtent yra pirmaujantis šioje srityje ir reikia uh, kurti klasterius ir žinau, kad Saksonijos regionas tikrai puikiai pasinaudojo skiriamomis lėšomis ir uh, štai uh, dabar žengia tą pasirinktą strategijos kryptimi. Taip pat Dėkoju už pastabą dėl tausios ekonomikos plėtros. Taip, visiškai tam pritariu ir galima būtų įtraukti tą mintį į pasiūlymus, nes e, tiesiog buvo taip, kad e, kaip visada nuomonės projektui yra skiriama tik e, tam tikras puslapių skaičius, tad ne viską galėjau galbūt įtraukti. Ir dėkoju už pastabą, už papildomus pasiūlymus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti. Ir taip pat apie. Ir taip pat apie ekologinį aspektą, manyčiau, galėtume kalbėti šiuose pasiūlymuose. Komisija gyrė tekstą, tačiau visgi komisija turėtų žinoti, kad praeitįje buvo padaryta nemažai klaidų. Pavyzdys yra Graikija. Tai šalis, kuri tikrai daug lėšų gavo iš įvairių regioninės paramos programų, bet tik labai mažą jų dalį skyrė inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Tiesa, sėkmingai. Graikija per tą laiką, kiek yra ES narė, prarado savo produktivumą ir štai matome, koks rezultatas šiandieną. Tai šalis, e, kuri gyvena iš tuščio į keurą, galima sakyti, ir puikios E, technologijos, kurias pavyko skatinti pasinaudojant lėšomis iš ES programų, visgi yra e, konkurencingos, produktyvios, tai yra vienintelė galbūt sritis šalia turizmo, kuris anksčiau buvo toks svarbus Graikijai. Ir ypatingai kreipiuosi ir į naujasias valstybės nares. Ačiū už atitinkamą pasisakymą kolegai. Jeigu naujosios valstybės narės neižvelgstų sinergetinių e, efektų ir taip pat nepajėgs prisijungti prie eurozonos, tai kažkada pasieks tokį tašką, kai visgi nebebus konkurencingos valstybės, produktyvios valstybės. Būtent Graikija ir parodė, kad tikrai turime žengti e, tą kryptimį ir atitinkamiems ekspertams tiesiog mm, primesti tą efektingą lėšų skirimo klausimą, reikia tikrai priversti juos dirbti. Anksčiau yra pasitaikę nemažai atvejų, kai labai klaidingai buvo naudojamos lėšos, jomis buvo praktiškai piknaudžiauta. Pažvelkime vėlgi vien tik tai į Graikiją kaip pavyzdį. Tuomet susidurime su pavojais. Ir reikia galvoti apie tai, ar apskritai nereikės keisti visos regioninės ir strateginės ir, ir sanglaudos politikos krypties keitimo. E, kolega Vanistero tikrai irgi labai svarbu aspektą įtraukė į pasiūlymus ir aš manyčiau, kad ir kiti kolegos galėtų žengti panašią kryptimį ir paremti parengtą projektą. Ačiū kolegai, daugiau norinčių jų pasisakyti nematau, tad tik pastebiu kad vasario 24 dienos 12 valanda yra galutinis terminas teikti pakeitimų pasiūlymus, tai yra vakar. E, gavau prašymą vieną dieną pratesti šį terminą, kadangi iš tiesų jis labai jau trumpas, tad galbūt galima būtų jį numatyti 25 dienai. Žvelgiu į sekretoriatą ir prašau pratesimo iki 25 dienos. Mano pasiūlymas būtų, kadangi mes e, tikrai nuolat jaučiame spaudimą, e, viskas vyksta skubiai, perkelkime tą datą 25 dieną, 12 valandą, pritarta šiam pasiūlymui ir baigėme nagrinėti šeštą darbo tvarkės klausimą. Ir dabar vėlgi turime šiek tiek nutraukti darbą, kadangi 10 valandą tik tai numatytas balsavimas. Ko gero negalime jo pankstinti, bet lygiai 10 valandą ir balsuosime. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. Mėly kolegos, pradedame balsuoti. Septintasis ir kiti darbo tvarkės klausimai. Jeigu leisite, dar pradžioje viena pastaba. Man svarbu tai asmeniškai, bet taip pat ir kiti kolegos man apie tai užsiminė. Na, metas šiuo metu dar nėra labai įtemptas, kalbant apie mūsų darbus. Ateityje bus ir dar daugiau balsavimų. Tad turėtumėm pasistengti, kalbant apie dokumentų rengimą, juos parengti taip, kad ir tie kolegos, kurie nedalyvavo juos rengiant, turėtų dar progą perskaityti ir juos pasigilinti. Neretai kompromisiniai pasiūlymai yra pateikiami tik išvakarėse arba taip pat iš vis tą patį rytą. Štai ir dabar turime prancūzų kalba pateiktų pakeitimų. Galbūt šiandieną padarykime išimti ir balsuokime dėl jų, bet visgi ateičiai turėkite omenyje, kad dokumentai, kompromisiniai pasiūlymai būtų parengiami laiku, kad bent viena diena liktų uh, jų perskaitimui ir kad bent jau anglų kalba jie būtų pateikiami. Nes ne kiekvienas moka visas kalbas, tikrai sudėtinga įsigilinti ir gali būti, kad balsavimuose kas nors ir pasakys, negalėjau perskaityti, suprasti šio pakeitimo, negaliu balsuoti. Taigi, kol dar turime laiko, galbūt pasiryškime ateityje savo darbo metodiką šiek tiek pakeisti. Na ir dabar pereiname prie balsavimo. Pirmiausia, pasitikrinkime, ar veikia balsavimo kortelės, taigi bandomasis balsavimas. Dėl klausimo. Ne, tiek to. Ar pagaliau turėtų šiandien pasirodyti saulė, taip ar ne? Pone Girekai. Pravdopodobnie e, zepsuła się, bo... E, Pirmininkė, manau, kad e, turiu problemų dėl savo kortelės. Visų aparatai veikia, visų kortelės veikia, bet man atrodo neveikia, reikia naujos. Įdėjau savo kortelę į balsavimo aparatą, bet matau, kad ji neveikia. So, Taigi balsavimas šiuo klausimu baigtas. Ir štai koks aiškus rezultatas. Septyni susilaikė. Man įdomu, kas taip balsavo, kad negalėjo apsispręsti štai tokiu klausimu. Na, kaip ten bebūtų, galime balsuoti. Vieną balsą priskaičiuosime, kadangi kortelė neveikia. Ir pirmiausia pranešimas, kurį parengė ponė Klostet. Pranešimas dėl komisijos komunikato kova su vėžiu. Pradedame nuo trečio pakeitimo. Kas už? Ne, visgi. Pirmas kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmas ir antras atkrenta, dabar trečias, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas už, prieš susilaikė priimta. Septintas už, prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas atkrenta, devintas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtas atkrenta, vienuoliktas už, prieš susilaikė priimta, kai kas balsavo prieš, 12 už, prieš susilaikė priimta, 13 už, prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisnis pasiūlymas už, prieš susilaikė patvirtinta, 14.15 atkrenta 16 už, prieš susilaikė nepatvirtinta. Ir dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Prašau. Dėl 16 jau balsavome. Norite pasitikrinti? Gerai. Taigi, dabar tikrinamės dėl 16. Maniau, kad rezultatas aiškus, bet balsuokime. Balsavimas pradedamas. Dėl 16. Vieno EPP balsu per daug, kas savanoriškai atsisakytų. Vis dar vieno EPP per daug. Balsavimas baigtas. Rezultatas. Manau, aišku. Ačiū ir dabar galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Trim EPP balsais per daug, vis daugėja ir daugėja. Puikiai dauginasi EPP. Man visai malonu dėl to, bet gal negaliu to sakyti. Dviem per daug. Dviem EPP per daug. Gal ką nors reikėtų išsiųsti iš salės. Vienu per daug. Jau dabar gerai. Taigi, balsavimas baigiamas. 46 už, niekas nebalsavo prieš, 3 susilaikė, taigi sveikiname kolegę, ačiū. Dabar ponios Riera Madorel. Pranešimas universitetų ir įmonių dialogas bus šiek tiek sudėtingiau. Ir pirmiausia balsuojame dėl pirmo pakeitimo už prieš susilaikė priimta. Trečias. Už prieš susilaikė priimta. Gal pasitikrinkime dėl visako. Taigi, balsuojame dėl trečio. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas dviem EPP balsais per daug. Dabar jau gerai, balsavimas baigtas, rezultatas. Štai toks. Vienareikšmiškai. Patvirtinta. Vadinasi, turime balsuoti ir dėl antro. Taip. Dėl antro, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas už, prieš susilaikė priimta. Tada balsuojame ir dėl penkto, kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisinis pasiūlymas už, prieš susilaikė priimta. Vadinasi, atkrenta šeštas, balsuojame dėl ketvirto kompromisinio pasiūlymo už, prieš susilaikė priimta. Septintas atkrenta, aštuntas už, prieš susilaikė priimta. Devintas už, prieš susilaikė priimta. Dabar dešimtas už, prieš susilaikė taip pat Patvirtinta 11. Už, prieš, susilaikė irgi patvirtinta. Antras kompromisinis pasiūlymas už, ačiū, prieš, susilaikė priimta. 12 atkrenta, 13 už, 13 irgi atkrenta. Teisingai, atsiprašau, 13 taip pat atkrenta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 14 atkrenta, dabar balsuojame dėl 15. Už, prieš susilaikė patvirtinta, 16 už, prieš susilaikė taip pat priimta, 17, taip, 17 už, prieš susilaikė priimta. 18 ir 19 atkrenta. 20 už, prieš susilaikė priimta. 21 už, prieš susilaikė priimta. 22 už, prieš susilaikė atmesta. 23 dalimis Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta, ar ne? Patvirtinta. Patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 24 už, prieš, susilaikė, taip pat priimta. 25 atkanta, 26 pirma dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Rezultatas. Na, priimta. 27 už, prieš, susilaikė, priimta. 28 už, prieš, susilaikė, priimta. 29 už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, susilaikė, priimta. 31. Dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė. Priimta. Antroji dalis už, prieš, patvirtinta. Ir daugiau lik ir viskas. Galutinis balsavimas, ar ne? Elektroniniu būdu balsuojame dėl viso dokumento. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Viena EPP per daug. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Rezultatas 48 už niekas nesusilaikė. Niekas nebalsavo prieš, 3 susilaikė. Sveikiname. Sėk. Devintas punktas pranešimas dėl komisijos baltosios knygos. Parengė ponė Matijas. Ir čia dviejose vietose reikės itin atsargiai kad nesuklystume. Pone Jordan, prašau. E, pojasnila bi rada zelo na kratko samo. Ačiū pirmininkė. Trumpai norėčiau štai ką paaiškinti. APP frakcijos balsavimo sąraše mes turime minusą. Ne todėl, kad nepritarėme pakeitimo turiniui, bet todėl, kad mūsų manime, manimų tokie veiksmai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas nėra šio pranešimo objektas. Daugiau pakeitimų neturime. Galime tuomet balsuoti. Pirmoji dalis už. Ačiū. Prieš susilaikė priimta. Ta antra dalis už, prieš, o, atmesta. Susilaikė dėl visako, bet visgi atmesta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas už, prieš, prieš. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl aštunto. Balsavimas baigtas. Rezultatas. Kur rezultatas? Tas žmogus, kuris sėdi kompiuteryje, matyt, dar nesuspėjo suskaičiuoti. Taigi dar kartą. Dėl aštunto balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Vieną PP per daug. Dabar jau gerai. Ir rezultatas 27 už, 24 ne. Tad patvirtinta 9 už. Ačiū. Prieš. Susilaikė priimta. 10. Dvi dalis. Pirmoji dalis už prieš, susilaikė priimta, antra dalis už, prieš, susilaikė priimta, vienuolikta už, prieš, susilaikė priimta, dvyliktas pasiūlymas, pirma dalis už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, gal pasitikrinkime. Pasitikrinkime, pasitikrinkime dėl antrosios 12 dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Rezultatas. Vienu balsu, vieno balso persvara atmesta. Bet nors ir ponas Gyrekas ar taip pat turėtų būti priskaičiuojamas visgi vis tiek. Atmetama. Kolega Turmes. Mano balsavimo kortelė vis dar pakeliui. Tai kaip dabar su tuo balsavimu? Vadinasi, mes jau nusvėrėme rezultatą, dabar jau visgi priimta. Pirmininkas, tai ką dabar daryti? Ponas Turmes, mes esame trys, bet aš neturiu balsavimo kortelės, taigi iš viso keturi paprastai būname. Tai Tada priimta. Dvyliktas priimta. Nedidelė balsų persvara, bet priimta. Tryliktas už, prieš, susilaikė priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaikė priimta. Penkioliktas už, prieš, susilaikė priimta, 16 už, prieš susilaikė priimta, 17 už, prieš susilaikė priimta, 18 už, prieš susilaikė atmesta, 19 už, prieš priimta, 20 už, prieš priimta, 21 už, prieš priimta. 22 už prieš susilaikė priimta. 23 dvi dalis pirma už prieš susilaikė priimta antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. 24 už prieš susilaikė priimta. Dabar devintas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Tuomet atkrenta 25, 26, 27, dabar 28 už prieš susilaikė priimta. 29 už prieš susilaikė priimta. Pirmas už, prieš, susilaikė priimta. Antras už, prieš, susilaikė atmesta. Trečias už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas už, prieš. Tikrinsimės. Pasitikrinsime dėl ketvirto, balsavimas pradedamas. Ar viskas gerai? Vienu apie per daug. Dabar gerai. Vienu per daug. Ačiū. Balsavimas baigtas. Priimta. 30 prieš 22. Ir penktas už. Ačiū prieš. Pasitikriname. Dėl penkto taip pat pasitikriname. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Minutėlė? Taip, atmesta. Nes vieną priskaičiuojame dar Gireko balsą, iš viso 27 prieš. Ir šeštas už prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip, priimta. Sveikiname. Ir pereiname prie 11 punkto darnusis ateities transportas, kolega Kančija. Ne, dešimtas dabar. Atleiskite, dešimtas. E žemės ūkis. Atsiprašau, dešimtas. Taigi, antrasis pakeitimas, kas už, prieš, išlėto. Kas už dėl antro? Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias. Keturios dalys. Pirma dalis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečia dalis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirta dalis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas. Vienas. A. Už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas, aštuntas, septintas, penktas atkrenta. Šeštas dabar už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas par vienas. Taškas B. Už prieš susilaikė priimta. 10, 11, 12 atkrenta 13 dabar už, prieš susilaikė priimta, 14 už, prieš susilaikė priimta, 15 už, prieš susilaikė priimta, 16 už, prieš susilaikė priimta, 17 už, prieš. Tikrinamės. Tikrinamės dėl 17 balsavimas pradedu, pradedamas, balsavimas baigiamas. Rezultatas priimta. 18 už, prieš susilaikė priimta 19 už, prieš susilaikė atmesta. 20 už, prieš, susilaikė, priimtas. 21, dvi dalis, pirmoji, už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, už, prieš, e, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė priimta. 23, 3 dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė priimta, antroji už, prieš, susilaikė priimta ir trečioji už, prieš, susilaikė priimta. 24 už, prieš, susilaikė priimta. 25 dvi dalys. Pirmoji už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prie, prieš, susilaikė priimta. 26 už, prieš, susilaikė priimta. 27 už, prieš, susilaikė priimta. 28 už, prieš susilaikė priimta, 29 už prieš susilaikė priimta, 30 už prieš susilaikė priimta, 31 už prieš susilaikė priimta ir pirmas už prieš susilaikė priimta. Periname prie galutinio balsavimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Vieną PP per daug. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Rezultatas 45 už, 5 susilaikė, 1 balsavo prieš. Sveikiname. Patvirtinta. 11 dabar darbo tvarkės klausimas Antonijo Kančian. Dėl darniojo ateities transporto turite balsavimo sąrašą. Pereinu prie pirmo pakeitimo pasiūlymo už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Tikrinamės dėl pirmo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antras už. Prieš. Susilaikė priimta. Trečias atkrenta. Ketvirtas už. Prieš. Susilaikė priimta. Penktas už. Prieš. Susilaikė priimta. Šeštas už. Prieš. Susilaikė priimta priimta. Pirmas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Atkrenta 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dabar 14 už prieš susilaikė atmesta. 15 atkrenta, 16 už prieš susilaikė priimta. 17 už prieš susilaikė priimta. 18 už, atleiskite, susipainiau 18, 18 atkrenta, 19 dabar už, prieš susilaikė priimta, 20 už, prieš susilaikė priimta, antras kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 21, 22, 23 ir 24 atkrenta. Pereiname prie 25. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė. Tikrinamės. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas. Vieno EPP per daug. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26. Taip, atmesta. Vienu balsu daugiau, bet vis tiek atmesta. Nes lygiosios. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Dabar 27 atkrenta. Tada 28 už prieš susilaikė priimta, 29 už prieš susilaikė priimta, 30 už prieš susilaikė priimta, 31 už prieš susilaikė priimta, 32 už prieš susilaikė priimta susilaikė. Priimta 34 už prieš susilaikė. Priimta 35 už prieš susilaikė. Priimta 36 už prieš susilaikė. Priimta 37 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Dėl 37 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 33. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 38. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 39 už, prieš, susilaikė priimta, 40 už, prieš, susilaikė priimta, 41 už, prieš, susilaikė atmesta, 42 už, tik pirmoji dalis, tik dėl pirmosios balsuojame, 42 pirmoji dalis už, ne, visgi pirmoji dalis atkrenta, nes 26 priėmėm. Gerai? Pirmoji dalis atkrenta. Tai aš teisus. Taigi, 42 pirmoji dalis atkrenta, bet balsuojame dėl likusios dalies. Taigi, kas už, prieš, susilaikė. Taigi, patvirtinta. Kolega Turmes, pastaba dėl darbo tvarkos taisyklių man regis balsavome dėl 33, nors pagal balsavimo sąrašą buvo numatyta, kad jis atkrenta, jeigu 37 priimtas. Taigi gal galime pasitikrinti? Ar, ar 37 buvo atmestas? Taip, tada viskas gerai. Balsavimas, galutinis balsavimas Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Vieną PP per daug. Visų per daug. Balsavimas baigtas. 46 už, vienas susilaikė, 3 balsavo prieš, sveikiname, patvirtinta. Vadinasi, gana greitai atlikome visus balsavimus, dabar galime tęsti darbą. Periname prie 12 darbo atvarkės punkto. Ir tie, kurie nori palikti salę, padarykite tai greitai, kad visi kiti likę galėtų ramiai diskutuoti. 12. Klausimas Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa. Kolegė Lena Ek yra pranešėja šiuo klausimu, tad jai ir suteikiamas dabar žodis viena minutė tik. palaukite minutėlę, nes per daug triukšmo. Visi, kurie čia atvykote tik tam, kad pabalsuotumėte greičiau, pasisteikite palikti salę, kad mes galėtume pradėti diskusijas. Ponios ir ponai, žodis suteikiamas kolegiai Lena Ek ir tik jai, vienai. Dabar kalbės tik ponė Lena Ek, taigi visi kiti nurimkite, prašau. Uh, just, uh, Ačiū pirmininkė, aš palauksiu keletą sekundžių, kol nurims komitete triukšmas. start. Prašom, pradėkit. Wir würden gerne weitermachen. We want to start our debate. Norėtume tęsti Jau galima, prašyčiau visų nurimti. Dėkui, pirmininkė, ačiū Jums, kad pasirūpinot triukšmo sumažinimu. Taigi, kalbame apie bendrą Baltijos jūros mokslinio tyrimų ir plėtros programą. Praeitą kartą sakiau, kad reikia išiškinti pagrindinius programos argumentus. Visi žinote, kokia rimtoje būklėje yra Baltijos jūra. Visi žinote kontekstą, kad taryba yra prieimusi labai stiprių sprendimų dėl Baltijos jūros strategijos. Taip pat noriu pridurti, kad du komisijos nariai vienas atsakingas už aplinkosaugą, kitas už mokslinius tyrimus, kad jie labai remia šią programą abu. Bet dar vis tik tai aš dėl kai ko nerimauju, būtent dėl komisijos pasiūlymo, bet ne tiek dėl kompetencijos ne dėl to, ar e, geras ar ne tos programos buvo nuo 169 turinys, ar į puikį, bet aš nežinau, ar viskas palengvės, galvojant apie parlamento, komisarų ir tarybos valią. Vis tik tai lieka keletas dalių komisijos pranešime Man atrodo, tuos dalykus reikėtų perkelti į aštuntąją mokslinio tyrimų pagrindų programą. Diskusijos daugia, daugiausia kilo ne dėl tų dalykų rimtumo, bet dėl, ne dėl to reikia šios programos, bet dėl to, ar galima įdėkti tam tikrų naujų elementų. Ir dėl dviejų etapų programos. Pirmoji strateginė dalis, o kita jau realių tyrimų dalis, tai yra naujas dalykas projektai pagal 169 straipsnį jau yra įgyvendinami ir čia nieko blogo nėra, o komisija dabar siūlo dviejų etapų principą, tai yra naujas dalykas ir mano nuomonė tai yra šiek tiek per ankstyvas dalykas. Tačiau mokslininkai ir visos dalyvaujančios šalys yra sutarusios dirbti ties šią strategiją taip, kaip nori komisija, o paskui uh, pirmiausia strateginę etapą plėtoti, o paskui jau pradėti mokslinių tyrimų etapą. Tam, e, kad pritrau, reikia galvoti, kaip pritraukti pačius geriausius mokslininkus. Ir e, reikia e, užtikrinti, kad perimas iš pirmo į antrąjį etapą nebūtų sudėtingas, o kaip tik, kaip galima lengvesnis naujų elementų įdėgymas į mokslinio tyrimų projektus yra geras dalykas, tai žvilgsnis tarsi į ateitį pažanga, bet tai neturėtų būti priemonė, kuria sustabdomi visi projektai. Aš čia labai rimtai kalbu. Kaip sakiau, parlamentui, komis, komisarams ir tarybai, remiant tam tikrus veiksmus, e, tikriausiai mums pasiseks. Dabar kitas e, dalykas, e, naujovė kita, tai yra bendras katilas taip vadinamas. Praeitą kartą darbo tvarkėje buvo šis klausimas, aš nežinau, ar visi prisimenate tai, bet aš sakiau, kad tai yra irgi naujovė. Daug mokslinių tyrimų programų siekia kaip galima daugiau sukurti Europos pridėtinės vertės. Tai yra geras dalykas. Manau, kad aštuntojoje pagrindų programoje po poros metų bus daugiau taisyklių dėl to bendrojo katilo principo. O dabar dauguma valstybių narių tebe turi problemų pagal savo teisę, dėl savo teisės akto ar net konstitucijos. Dėl to mes siūloma įdėkti virtualų bendrąjį katilą. Kitaip tariant, bandome remti idėją bendradarbiavimo, administruojant finansus, tačiau tuo pačiu metu atsižvelgiant į problemas tokiuose valstybėse narėse kaip Vokietija didelė šalyje ar mažesnėse kaip Švedija. Kaip žinote, mes e, Švedija turi labai e, ilgą pakrantę ir ta problema yra aktuali. Bendrojo katilo aš bandau apie tai kalbėti ir aš e, atsižvelgiau tai, ką per praeitas diskusijas pasakė kolegos taip pat bandau atsižvelgti į pageidavimus dėl to, kad reikia kaip galima geresnį bendratarbiavimą užtikrinti su Rusija. Kaip mes visi žinome, Rusija įtakoja padėti Baltijos jūroje ir moksli, bendradarbiavimas su Rusijos mokslininkais turėtų vykti sklandžiau, kuo kaip galima sklandžiau ir kaip galima sparčiau. Čia, aišku, reikia atlikti tam tikro teisinio darbo, tam, kad galėtume juos visiškai įtraukti, bet pirmojoje bonus plus programoje, kuri jau veikia, yra numatytas bendradarbiavimas su Rusijos mokslininkais, e, viskas pasiteisino, dirbame dvišalių pagrindų per bonus plus, būtent bendradarbiavimas su Rusija. E, Rusijos mokslininkai bendradarbiauja programuose, lankosi seminaruose ir bando E, ieškoti sąlyčio taškų ir dirbti kaip galima veiksmingiau. Bonus plus programa, kaip sakiau, jau veikia, ji pasiteisino, rezultatai yra daug žadantys. Vyko e, vadovų susitikimas prieš porą savaičių dėl padėties Baltijos jūroje. Buvo pateikti mokslininkų duomenys ir, kaip sakiau, tai aukščiausio lygio susitikimas buvo, rezultatai e, pasiekti geri, numatyta rengti Baltijos jūros dienas, o dabar, kaip sakiau, mums reikia e, sprendimo dėl bonus 169 ir greitai. Kodėl? Todėl, kad padėtis Baltijos jūroje yra gana sudėtinga, pirmiausia iš aplinkos saugos požiūrio taško, taigi mums reikia, kad mokslininkai e, žengtų kaip galima greičiau į priekį. Bet e, yra tam tikras atotrukis tarp to, kas daroma dabar ir tarp bonus 169. Mes e, turime galvoti apie strateginį sutelktumą ir reikia atsakyti į klausimą, ko, kodėl susidarė tokia su, padėtis ir kokie yra sprendimo būdai ne tik Baltijos jūroje, bet ir aplinkiniuose vandens telkiniuose, baseinuose. Dėkuoju kolegoms už dalyvavimą ir dabar lauksiu jų pastabačių. Ačiū. Ir dabar šešėliniai pranešiai, pirmiausia, kolega Gyrek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. <clears throat> Zacznę od uwag ogólnych. Uwaga po... Dėkuoju. Pirmininkė, pirmiausia, bendrą pastabėlę pasakysiu. Jeigu pažvelgsime į pasiūlymus dėl Baltijos aplinkos gerinimo, tai yra tik vienas žingsnis platesnėme strateginėme procese. Mums e, čia reikia ieškoti tokio labai ženklaus kokybinio šuolio. Žinoma, e, bendroji strategija turi pažiūrėti į pačią jūrą ir aplinkinius e, regionus. Šeštame skyriuje kaip tik kalbama apie ekspertų darbą ir aš manau, kad komisija turėtų atsižvelgti į tų ekspertų atliekamą darbą. Dabar, kai kalbama apie bendrą tyrimų centrą, čia man ne viskas yra aišku, norėtųsi paaiškinimų. Mokslinio tyrimų e, galimybių stiprinimas e, apie Baltijos jūrą yra nepaprastai svarbus dalykas, reikia taip analizuoti labiau, nes e, mokslo tyrimų potencialas skiriasi šalis nuo šalies. Yra šalių, kur, tarkime, tas potencialas, jeigu kalbame apie laboratorijas, jų įrangą ir taip toliau, yra pakankamai menkas. Ir apie tai reiktų galvoti, kai kalbame apie tą vadinamąjį bendrąjį katilą. E, kaip ten bebūtų, juk tie moksliniai tyrimai atliekami būtent konkrečioje vietoje. Tad kai kurios šalis, kai žiūri į tą bendrąjį katilą, susiduria su tam tikrais teisiniais sunkumais ir tie sunkumai gali e, kelti kliučių e, mokslo tyrimo darbe. Žinoma, viskam reikia laiko. E, turime skirtingas stadijas tame procese ir labai svarbu, kad jos e, vyktų atitinkama seka, teisinga seka. Visų pirma, mums reikia nusistatyti tam tikrus prioritetus Baltijos jūros regione. Tada galvoti, kokių tiems prioritetams reikia investicijų. Savai mes suprantame, kad yra mokslo tyrimų, kurie atliekami, tarkime, laboratorijose, bet uh, nemažai mokslo tyrimų atliekama ir e, viet, vietose, ant žemės, taip sakant. Ir e, šito taip pat nereikia užmiršti. Taigi mums reikia tam tikros e, geros sąrangos, užtikrinant, kad iš tikrųjų ir įranga būtų prieinama ir visa kita. Pone Hasi. Hyvät kollegat, kiitoksia paljon raportöörille oikein hyvästä. Ačiū. Pirmiausia, pranešėjai. Ir aš tikrai paremčiau jos požiūrį, be kita ko, taip pat ir į tai, kad Rusija visgi turėtų vienu ar kitu būt, būdu būti įtraukiama į bendrus darbus. Taip pat sutinku su tuo, kad reikia ieškoti galimybių pagreitinti E, tą etapą, kuris eina dar prieš pačiuos tikruosius praktiškus darbus. Iš tiesų, e, tai yra geras dalykas. Ši bonus programa be abejo viso to bendras kontekstas yra partijos jūros strategija ir mes kaip Europos parlamentas puikiai žinome, kad Baltijos jūros strategija buvo Europos parlamento iniciatyva sukurta, tad labai džiaugiuosi, kad parlamentas ir toliau stengiasi aktyviai dirbti ties šią temą. Maničiau, nėra didesnių e, nesutarimų, kalbant apie patį turinį. Galbūt dėl vieno dalyko nesutariama, pranešėja tą minėjo, tai yra tas e, bendras katilas ar virtualusis bendrasis katilas. Šiek tiek ciniškai galbūt galvoju, bet manau, kad tos valstybės narės, kurios naudojasi šiuo argumentu, tai yra, kad tas bendrasis katilas galėtų tam tikrais atvejais būti lik neteisėtas pagal nacionalinius teisės aktus, kad tos valstybės narės gal stengiasi tik šiek tiek gaišinti viską, bet didžioji dalis valstybių narių visgi jau atsisakė šios pozicijos. Nes visgi stengiamasi rasti veiksmingą sprendimą. Ir manau, reikėtų įsigilinti ar, į tai, ar nebūtų įmanoma numatyti bendros procedūros finansavimui, kad iš tiesų kokiu nors būdu būtų galima visgi sutarti dėl to virtualaus bendrojo katilo. Aišku, su tuo susijusios ir bendros taisyklės, bet taip pat ir nacionalinės. kurios gali iš tiesų būti labai uh, skirtingos ir prieštarauti vienos kitoms, bet manau, kad bendromis jėgomis būtų galima rasti sprendimą dėl to bendro katilo, ypatingai dėl virtualaus bendro katilo. Tai būtų tikrai puikus dalykas. Ir dar paskutinė pastaba, kolegos, aplinkosaugos komitetas šį rytą taip pat diskutuoja dėl savo nuomonės šiuo klausimu. Ir labai tikėtina, kad aplinkosaugos komitetas pateiks pasiūlymų. kurie dar labiau patiksnis kai kurios šios programos e, aspektus vertinant iš aplinkosauginės pusės. Bet e, iš esmės aplinkosaugos komitetas remia šį tekstą, kadangi reikia turėti omenyje, jog Baltijos jūra e, visgi yra tikrai viena užterščiausių jūrų pasaulyje ir daugelis europiečių netgi to nežino. Paprastai manoma, kad visi Europoje puikiai bendradarbiauja, laikosi teisės aktų ir aplinkosaugai skiriama pakankamai daug dėmesio, bet visgi dažnai yra taip, kad ne visi žino tą faktą, ar suvokia tą faktą, kad Baltijos jūra yra viena užterščiausių jūrų pasaulyje. E, kita vertus, tai yra vidaus jūra Europos Sąjungoje, tad būtina ką nors daryti ir tai yra tiesiog garbės reikalas Europos Sąjungai imtis veiksmų tam, kad Baltijos jūra taptų švaresnė. Ačiū, ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už iš tikrųjų labai gerą dokumentą, kuris yra išsamus ir atspindi e, anksčiau komitete vykusias e, diskusijas ir įsakytas nuomonės. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį keletą dar dėl to papildomų tokių dalykų. Tai visų pirma dėl finansavimo klausimo. Jau buvo paminėta 19 pataisa, kurioje eina kalba apie galimybę turėti ir virtualų fondą. Iš tikrųjų, gali būti diskusijų, tačiau jeigu apsispręstumėm jį palikti, tai siūlyčiau išbraukti pagrįstus atvejus. Nes tada mes turime turėti aišku apibrėžimą, kas tai yra pagrysti atvejai ir mes taip rizikuojame įnešti šį dokumentą nereikalingo biurokratizmo ir įvairių interpretacijų. Dėl komisijos vertinimo. Aštuntoje pataisoje pakeitime yra stiprinamas komisijos vaidmuo dėl kokybės vertinimo. Mano supratimu, tai yra rizika, kad gali atsirasti spraga tarp dviejų etapų, nes jie komisijos vertinimas būtų nepalankus arba pats vertinimo procesas užtruktų, tai paprasčiausiai mes šitą programą tikrai galime labai labai užvilkinti. Aišku, komisija turi prisidėti ir mano supratimu tai pilnai pakaktų, kad etapui pasibaigus patikrintų, ar yra reikimas struktūras ir suteiktų bendrijos finansuojamąją dalį. Dėl Rusijos federacijos vaidmens. Tai be abejonė šitas dokumentas yra skirtas Baltijos jūros baseino šalim, į kuriai kurioje labai svarbu vaidmenį vadina Rusijos federacija. Bendradarbiavimas su Rusijos mokslininkais yra neišvengiamas ir būtinas, bet mano supratimu toks imperatyvus Rusijos įrašymas į šitą dokumentą gali sudaryti klaidingą supratimą, kad šitas dokumentas yra skirtas tarp ES ir Rusijos, bet ne tarp ES valstybių, kaip buvo paminėta, čia yra mūsų aštuonių valstybių iniciatyva, e, ne tarp ES valstybių, Rusiją, e, pakviečiant ir pritraukiant e, kaip labai svarbu partnerį dalyvauti generoriškai visuose mūsų pateiktuose pasiūlymuose ir programuose. Ačiū. Dėkoju ir dabar žodis ponui Udyda. Je voudrais féliciter notre rapporteur pour le, euh, Ponas Sodi, dėkoju. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už labai vertingą, naudingą darbą. Keletas pastebėjimų. E, kalbama apie aštuonias valstybės narės, jų mokslininkų bendruomenės ir dalyvavimą e, programoje. Aš galvoju, man atrodo, kad sąjungai visai, ne tik toms aštuonioms valstybėms turėtų būti labai svarbi ši programa. Prisiminkime Euros, e, Europos Sąjungos viduržėmio jūros e, projektą. Iš pradžių buvo kalbama tik apie valstybės, kurios yra aplink e, šią jūrą, bet paskui projektas, programa labai išsiplėtė. Taigi čia reikia galvoti apie platesnį uh, poveikį ne tik tai e, toms aštuonioms valstybėms narėms. Ir dėl Rusijos, kodėl pavyzdžiui niekas nemini Norvegijos, nes ji priklauso Europos ekonominiai erdvė, taip pat reikėtų minėti šią šalį, ne tik Rusiją. Taip, galbūt ji nėra tiesiogiai prie Baltijos krantų, bet išlaikykime analogiją su viduržėmio jūros sąjunga. Pasižiūrėkime, ten yra e, Portugalija ir Mauritanija, kurios taip pat nėra tiesiogiai prie e, viduržėmio jūros pakrančių. Taigi, man atrodo, kad reikėtų panašų požiūrių taikyti ir čia. Dabar finansavimo aspektai. E, Moksliniai tyrimai yra sudėtingas dalykas, komisijos tarnybos e, atlieka daug darbo finansavimo srityje. Bet e, žiūrėkime, kad nebūtų viskas pernelyg sudėtinga, nes ir taip e, mokslinė bendruomenė e, dažnai žiūri neigiamai į visą biurokratinę naštą. Ačiū, o dabar komisijos vardu ponas Maty. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau prisijungti prie tų, kurie padėkojo pranešėjai už puikų pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti gerbėmiams nariams už pastabas ir trumpai norėčiau Jums pristatyti, ką galvoja komisija apie tam tikrus dalykus, kurie mūsų nuomonė jūsų diskusijai taip pat labai aktualūs. E, pirmasis dalykas - e, strateginis programos etapas. Kaip pranešėja sako, e, šis etapas yra labai svarbus. Jo metu reikia parengti strateginę mokslinio tyrimų programą Ir e, šis etapas turi trukti pakankamai ilgai, kad būtų galima skirti pakankamai laiko šiai užduočiai atlikti, kad e, bonus darbuotojai grupė atitinkama galėtų parengti strategiją, o tai yra atsakingas darbas, sudėtingas. Ir mes turėtume e, vengti tokios situacijos, kai kažkaip bus apie einama tą etapą ar sutrumpinama, nes tai gali pakengti visos iniciatyvos kokybei. Taip pat norėtume pabrėžti faktą, kad strateginis etapas neturėtų būti laikomas kažkokiu tik savaiminiu procesu. Tai yra etapas, kurio metu komisija bandys padės, padėti bonus programos grupėms sus, sustiprinti, apibriežti savo mokslinių tyrimų pastangas, kad būtų galima geriau įgyvendinti įgyvendinimo etapą. Kitas dalykas, taip vadinamas bendras katilas, finansavimo metodai. Aš norėčiau pakartoti, kad komisija yra labai tvirtai nusistačiusi čia. Mes manome, jog bendrasis katilas yra tik vienintelis būdas, kuris mums leis e, įgyvendinti jau anksčiau pateiktus pasiūlymus. Tai yra ir Europos integracijos dalykai. Mes manome, kad tai yra pats ir paprasčiausias, aiškiausias būdas, kuris leistų mums finansuoti šią programą. Ir tai yra pats geriausias būdas, kuris leistų užtikrinti geriausias garantijas mokslininkų grupėms, e, kurios bus priklausomos nuo finansavimo. Ir tai taip pat e, reiškia, kad e, kai kurios valstybės narės į tą bendrą katilą įneš mažiau negu kitos. Bet mes norime išlaikyti bet kuriuo atveju bendro katilo idėją. Dar dėl finansinių išteklių ir infrastruktūros. Komisija jokių būdų nenorėtų kažkaip apriboti uh, ar sumenkinti e, mokslinių tyrimų infrastruktūros vaidmens, jos reikės. Ir svarbiausias dalykas čia yra užtikrinti pusiausvyrą tarp įnašų, kurie bus padaromi infrastruktūra ir įnašų, kurie teis grinaisiais pinigais. Aišku, infrastruktūra yra plataus masto dalykas, bet svarbiausias dalykas yra suderinti tas dvi įnašų rūšis. E, aišku, finansai patys labai svarbus, nes reikės apmokėti mokslininkams už darbą. Dabar Rusija. Pranešėjas sakė, kad nėra jokių problemų siekiant visiškai traukti Rusijos federaciją kaip kad ir buvo anksčiau. Aišku, egzistuoja tam tikros taisyklės, e, kurios yra nustatytos septintojo pagrindų programoje, o Norvegijos atvejs e, skirtingas, nes su jie turime asociacijos sutartį ir visiškai e, be problemų galima įtraukti Norvegijos mokslininkus. Taigi toks yra pagrindas, kontekstas, kuriame žiūrėsime į pateiktus pakeitimus ir komisija žiūrės viską gana konstruktyviai ir sieks atsižvelgti į parlamento narių ir tarybos nuomonės. Ačiū. Ačiū ir dabar dar kartą žodžio pageidavo pranešėja. Uh, like to... Dėkoju pirmininkė. Noriu padėkoti visiems gerbėmiesiems kolegoms už pastabas ir paramą su dauguma iš jūsų uh, išsakytų minčių ar susirūpinimų sutinku. Uh, ketinu ir toliau susitikti su šešėliniais pranešėjais ir visais suinteresuotaisiais ir viską toliau aptarti. Dėl Norvegijos sutinku. Labai svarbu, kad reiktų mums surasti projektams tokių tokius e, modelius, tokias struktūras, e, kurios galėtų lygiai taip pat sėkmingai veikti viduržėmio ir Baltijos jūroje, kurie būtų lygiai taip pat veiksmingi. Norvegija nemažai yra pasiekusi, kai kalbam apie e, jūrų aplinką ir iš tikrųjų galėtume pamastyti, kaip labiau juos įtraukti. Kol, ka, iš, kol kas iš Norvegijos pusės yra apsisprendimas nedalyvauti. Bet tiesą sakant, šiandien po pietų Norvegijos parlamento narių grupė atvyksta pas mane ir mes galėsime ir apie tai pasišnekėti. Dabar grįžtant prie komisijos pastabų. Vertinu jas, esu dėkinga e, po pono Maty pasisakymą, ko gero reikės įrašyti į tekstą ir neužmiršti per ateinančias dėrybas, kurios tikiuosi neužilgo vyks, įrašyti, kad tas sprendimas tarp pirmo, pirmojo ir antrojo etapo yra tik tai tam tikras sveikatos pasitikrinimas. Labai svarbu, kad tą suformuluotume raštu nes mokslininkų bendruomenė yra nervinga bendruomenė, kai užeina kalba apie finansavimą. O mes norime, kad jie dalyvautų ir kuo gražiausiai atsiskleistų šitame projekte. Taigi, jeigu mums pavyktų tokį tekstą suformuoluoti, tai jau būtų nemenkas pasiekimas. Dėl bendrojo katilo, tai uh, ta mintis atsirado jau vykdant šį projektą ir tai sukėlė problemų. Kai kurios valstybės narės dar savo įstatymų nepriderino, aš tikiuosi, kad jos tai atliks. Iki pradant veikti aštuntai pagrindų programai liko dar porą metų, jos turbūt pasistengs tai padaryti bet mums reikia, kad jau dabar visos dalyvaujančios šalis išliktų toje programoje ir kuo intensyviausiai dirbtų. Pone Hasi jau minėjo, kad situacija yra rimta ir turime surasti tokias formuluotės, kurios atsižvelgtų į valstybių narių susirūpinimą Ir vienas iš būdų galėtų būti tas virtualusis bendrasis katilas, e, kuris, aišku, turėtų nešti bendrą pridėtinę Europ, europinę vertę, bet tuo pat metu gerbtų subsidiarumo principą. E, kai kurios problemos e, gal per pirmasias tris programas nebus išspręstas, bet ketvirtojoje turėtų tikrai jau būti išspręsta. Dabar dėl indėlio infrastruktūra. Iš tikrųjų visi žinome, kad yra skirtumai tarp valstybių narių ir mes turime ieškoti būdį, kaip kuo geriausiai išnaudoti egzistuojančią įrangą ir paskui dar pridėti ir pinigų finansavimą. E, matėme, kad kol kas e, tas derinimas, e, taip sakant, indėlio natūra ir pinigais yra sėkmingas. Dėl bendradarbiavimo su Rusija. Taip, čia yra sunkumų. Žinome, kad ES nori plataus bendro sustarimo su Rusija, ne tik tai dėl mokslo tyrimų, bet taip pat ir dėl kitų dalykų, tokių kaip energetika ir taip toliau. Uh, Jeigu pažiūrėsite prieš porą savaičių vykusi bonus aukščiausio lygio sustikimą Helsinkije, Rusija mano, kad jiems taip svarbu dalyvauti bonus programoje, kad net pats ponas Putinas nutarė dalyvauti. Ir manau, kad e, būtent tuo turėtume remtis. Jeigu jie bonus projektui teikia prioritetą, tai nebloga pradžia ateičiai. Lygiai taip pat kaip ir ši diskusija. Taigi, ne, turime tam tikrą darbų grafiką, žengsime į priekį kiek galim greičiau, padedant e, pirmininkaujančiai Ispanijai, kuri sako, kad per e, mokslo tyrimų uh, taryba kitą savaitę baisiai pasistengs e, tą dalyką pasumti į priekį. Tikėsimės, kad dėl šio pranešimo plenarnėme galėsime balsuoti birželį. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Kovo trečia diena yra galutinis terminas teikti pakeitimų pasiūlymus. Vadinasi, baigėme nagrinėti 12 punktą ir periname prie 13 pranešimas dėl komisijos žaliosios knygos dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje. Ir iš karto žodis pranešėjai ponai Džilas Čičestra. Uh, Dėkuoju pirmininkė. Labai tikiuosi, kad e, nieko nereiškia, jog šis klausimas 13 numerių pažymėtas darbo tvarkėje. nes klausimas e, e, ir šis numeris, tikiuosi, bus sėkmingas, o ne nesėkmingas. E, mes turime pateikti nuomonę aplinkosaugos komitetui dėl komisijos komunikato, dėl biotliekų tvarkymą. Aš esu parengęs pasiūlymus, tiksliau mes, keliese esame tą padarę ir mes pirmiausia žiūrime į savo kompetencijos rytis, energetinį potencialą e, bio atliekų kontekste. Būtent apie tai daugiausia kalbame mūsų parengtame tekste. Ir svarbus dalykas čia yra tas, kad mes skatiname naudoti tokius išteklius energijos gamybai ir kad tai yra bendros e, ES e, strategijos dalis, kuria siekiama išgauti energiją iš e, atsinaujančių šaltinių ir mažinti CO2 išlakas. Taip pat tai yra susijęs su mūsų energetikos atsargų atsargomis ir saugumu tiekimo, nes tai yra bi biomasė, yra patikimas šaltinis, nemanau, kad čia dėl to kiltų kažkokių e, nesutarimų, bet vis tik tai įdomu būtų išgirsti, ką galvoja kolegos šiuo klausimu, jeigu kas norės pasisakyti. Ir tikiuosi, kad e, tai, ką mes e, surašysime, esame parengę, bus pateikta mūsų draugams aplinkos saugos komitete. Jeigu reikėtų paminėti porą svarbiausių dalykų, tai mano nuomonė, septintas ir aštuntas punktai yra ypatingai svarbus. Septintajame kalbama apie tai, kaip svarbu e, turėti galimybę naudotis e, įrenginiais, o aštuntame kalbama apie tai, kaip svarbu išlaikyti visas techninės galimybės atviras Aišku, čia yra e, dar daug kur reikštis inovacijoms ir technologijų plėtrai. Ir tuo pačiu metu darbo vietų kūrimui atsiranda daug erdvės. Taigi, pirminkė, man regis, viskas būtų iš manęs. Labai ačiū Jums. Ačiū dabar žodis kolegijai Van Brent. Dank u aan de rapporteur um, voor um, deze opinie waarin belangrijke... Dėkoju Pirmininkė, dėkoju pranešiai už šią nuomonę. Iš tikrųjų yra parašyta, pažymėta keletas svarbių dalykų, kuriuos galėtume paremti, tačiau yra ir keletas dalykų, dėl kurių norėtume išklausyti e, komisijos atstovų. Pirmiausia, tai yra dėl energetikos ir taip pat aplinkosaukos e, akcentai, kai kurie yra svarbus. Taigi, koks turėtų būti e, atliekų tvarkymo režimas? Pirmiausia, jų gamyba, paskui perdirbimas ir energetikos gamyba iš atliekų. Bet e, kyla klausimas, kaip ar naudosimės savartynais e, čia. O vėlgi, jeigu pereisiu prie bioatliekų, tai daugelie valstybių narių reikia užtikrinti e, geresnį atliekų rušiavimą, bioatliekų atskirimą nuo gamybos atliekų iš maisto pramonės, pavyzdžiui, e, maisto daržovių, nes labai svarbu užtikrinti kokybišką atliekų kaupimą. Tai gali padėti ir pagerinti dirbos kokybę, e, kovoti su dirbos erozija ir dikumėjimu. Man atrodo, kad o, tokie dalykai galėtų naudingai papildyti e, mintis, kurias mes remiame, kaip pranešėjo vizija. Gal, galvoti reikia apie tai, kaip turėtume išsaugoti ar sukurti kuo daugiau energijos. Dar vienas dalykas, ką norėčiau pasiūlyti, yra toks. Reikia kreiptis į komisiją ir paprašyti e, renk, parengti specialią direktyvą dėl bio atliekų. Nes e, mes turime galvoti apie tvarumą, tausų naudojimą ir reikia atskiros vizijos, atskiros direktyvos, atskirų tikslų bio atliekoms. Mums labai svarbu pasiekti savo tikslus, taip pat reikia užtikrinti ir vienodas sąlygas kurias reikėtų nustatyti visiems. Norint, e, norima, tai, reikia taip pat sukurti tam tikrą procesą, e, užtikrinti investicijas į atliekų kaupimą perdirbimą. Ir čia reikia tų vienodų sąlygų. Taip pat reikia galvoti apie pagalbą naujosiams valstybėms narėms. pagrindų direktyva neleistų mums pasiekti tokių tikslų. Taigi aš norėčiau pateikti pakeitimą, kuriuo komisija būtų raginama parengti atskirą direktyvą šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū už šias pastabas. Klausiu komisijos, ar ji norėtų dar kartą pasisakyti. Komisija, ar papildysite? Merci, Monsieur le Président. Euh, bon, pas beaucoup de réactions par rapport à la. Dėkoju. Pirmininkė, dėl pagrindų e, direktyvos e, atliekų hierarchijos e, pasakyti nevertėtų, viskas yra pagrindų direktyvoje, perdirbimas, panaudojimas, energetikos išgavimas, uh, ir galiausiai e, savartynų panaudojimas tokia yra ta hierarchija. Dabar, e, ar reikia mums naujos direktyvos, ar reikia pakeisti e, egzistuojančią pagrindų direktyvą. Kaip žinote, baigiame dabar poveikio įvertinimo studiją. Ji atsispindės žaliojoje knygoje. Žiūrėdami į direktyvą žiūrime, e, o e, kokių privalumų ar trūkumų turi įvairūs egzistuojantys teisiniai instrumentai, e, galutinės nuomonės dar nesame susidarę, kaip tik baigiame poveikiai vertinimą studiją ir tada žinosime visas už ir prieš. Yes. Dar ponas Čičesteris. Jei galėčiau, ponė pirmininkė, e, sureaguosiu į raginimą parengti atskirą konkrečią direktyvą šitoje srityje. E, man atrodo, svarbu pamastyti apie tokią galimybę, bet čia turėtume turbūt elgtis atsargiai. E, vis galvoju apie mm, patirtį sukauptą pietričių pietvakarių Anglijoje, kur e, mes e, rušiuojame atliekas, e, yra buvę bandymų įvairiai rinkti ir rušiuoti atliekas, pavyzdžiui, biologinės atliekas rinkti kas antrą savaitę, bet paskui teko keisti šitos bandymus, nes paaiškėjo, kad e, kai tos atlikas per ilgai guli pradeda pūti, atsiranda kitų rizikų. Taigi, jeigu bandysime teisėjai kuros priemonėmis tai spręsti ir jeigu taikymos rytį e, išplėsime e, visoms biologinėms atliekoms, tai e, vargu ar pasieksime rezultato, nes norime skatinti žmonės, kad jie, taip sakant, e, vietos lygmenių e, tokius teršalus atlikas naudotų, kompostuotų, gražintų į dirbą ir taip toliau. O jeigu sukursime režimą, kuris apims visas tokias atlikas, tai e, susidūrime su rizika, kad pernelyg persistengsime. Aš e, sutinku su esama hierarchija, bet e, jeigu turime atliekas, e, kurių išvengti negalime ir, ir, ir negalime perdirbti, tai privalu jas naudoti kaip energijos, energijos šaltinį. Vietoj to, kad bandytume jas kažkaip apdoroti ar, ar kitaip E, jas pašalinti. Bet e, su šios minties autorė gal, galėtume mes, e, ko gero, toliau padiskutuoti. Iš principo nieko neturiu prieš, bet nesu labai ir entuziastingai nusiteikęs už. Dabar dėl darbų grafiko, ponė pirmininkė. Na, mano nuostabai, kovo 17 diena yra numatytas terminas pakeitimams. O, atleiskit. Visgi tai yra vasario 25-oji, tai jau šią savaitę. Vid, vidurdienį. O balsavimas vyks kovo 18. Dėkoju, daugiau norinčių pasisakyti nematau. Baigiame šio ryto posėdį ir popiet vėl visi čia susitiksime iki.